Good morning, everyone. If you would be willing to take... Labas rytas visiems. Paprašysiu užimti savo vietas ir pasiruošti balsavimo korteles. Temos itin įdomios. Turėsime dėl jų šį rytą balsuoti. Tikiuosi, kad visi yra geros nuotaikos. Tikiuosi, kad visi viskam pritars. Pirmiausia, pristatysiu pirmąjį balsavimą, kalbėsiu lietai, kad visi spėtų pasiimti balsavimo kortelės. Tai yra elektroninis balsavimas, tik tai vienas balsavimas. Balsuojame dėl paklausimo žodžių, dėl glifosato. Vienas elektroninis balsavimas, pradedame balsavimą. Everyone voted. I hope. Visi balsavo, tikiuosi. Balsavimas baigtas. Priimta. Kitas balsavimas. Kitas pranešimas yra dėl ROHS Balsuosime dėl kelių pakeitimų. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko Sakyčiau atmesta, bet pasitikrinkime. Ketvirtas pakeitimas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas atkrenta, šeštas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Septintas pakeitimas kas už prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl pranešimo su pakeitimais. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Uh, the... Dabar balsuosime dėl mandato. Elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėkoju. Dabar pereiname prie kito punkto. Balsuosime dėl pastangų pasidalymo pranešimo. A kompromisas kas už, prieš, susilaiko, A kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 112 pakeitimas ir agri 13. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Įtrė 17, kas už, prieš, pasitikrinkime. And... Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. 113 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Priimta. 114 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. D kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pastikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Compromise E. Who is... E kompromisas kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šimtas keturiasdešimt antras kas už? Dvyliktas puslapis mano sąraše. 142 pakeitimas. Kas už? Pagal mano sąrašą iš sekretariato balsuojame dėl 142 pakeitimo. Taigi, kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 141. Ir 65 pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Move some pages, please. Judame į priekį, daug puslapių į priekį. 20 puslapis, 194 pakeitimas. Mano sąrašė tai yra 20 puslapis, 194 pakeitimas. Kas už 194? Nerandate? Šimtas devyniasdešimt ketvirtas pakeitimas. Ar radote? Kas yra EPP šešėlinis pranešėjas? Radote tai 194 pakeitimas. Ar radote, gal galite pasakyti, koks puslapis? 18 puslapis EPP sąraše. Neatkrenta šis pakeitimas, todėl turime dėl jo balsuoti. Jis buvo alternatyva ME kompromise, kuris nebuvo e, patvirtintas. Taigi 194. Kas už, kas prieš, priimta. 195. Kas už, 195. Kas prieš, atmesta. Vėl reikia praversti kelias puslapius. Ar viskas jau pateko į kompromisus? C kompromisas. Man sako, kad tai yra 30 puslapis. C kompromisas. Kas už? Kas už, kas prieš? Priimta. Dvidešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 28 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 246 pakeitimas ir 29 pakeitimas. Jau. Dėl jų balsavome. Dabar TRAN 25, 26. Kas už? TRAN 25, 26. Kas prieš? Priimta. 247 pakeitimas kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 248 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 249 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 ir 31 pakeitimai kas už, prieš, susilaiko, priimta. 255. 255. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 32. Ne, dėl šio nebalsuojame. B kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dar kelias puslapius praverčiame. 33. Įtrė 35. Kas už? Kas prieš susilaiko? Atmesta. Toliau įtrė vienas. Kas už įtrė vienas? Prieš? Susilaiko? Apie penemačiau. Tai Kas už įtrė vienas? prieš, susilaiko pastikrinkime dėl litre 1. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. Litre 2. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 1, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 2, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Gerai, kad pasitikrinome. 44 atkrenta. 45 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 46 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Praverskime kelias puslapį 62 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 3 atkrenta, į 36 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 10. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Agri 10. Balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. Priimta. Tran 6. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Tran 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 7, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Agri 7. Atmesta. Agri 8 jau atkrenta. Praverskime dar kelias puslapis. Dešimtas pakeitimas. Taip, praverskime daug puslapių. 94 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. 96 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Įtrė 12 kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Įtrė 12. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ne, priimta, priimta. 99. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Tran 8. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Pasitikrinkime. Tran 8. Balsavimas baigtas, priimta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar galutinės balsavimas dėl pranešimo su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Pane Gerbrander, norite pasisakyti? Taip, pane pirmininkė. Dabar turime priimti sunkų sprendimą. Ar prašyti balsavimo dėl mandato? Turėdamas omenyje aplinkybės, nusprendžiau neprašyti balsavimo dėl mandato. Aš norėčiau pirmiausia eiti į plenarinę sesiją. Dėkoju. Ačiū, ponė Gerbrandi. So, the next vote is on... Uh... Toliau. Dėl uh, uh su CE ženklų pažymėtų trašų ir trešinčių produktų ir Europos komisijos reglamento pakeitimas. Uh, mūsų pranešėja yra Elizabeta Gardinė, balsuojame. Pirmiausia, penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 207, 211. Who is in favor? 207, 211. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 208. Kas už, prieš susilaiko priimtas. 209, 210. Kas už, prieš prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti. Pasitikrinkim dėl 209-210. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš? Reikia pasitikrinti dėl šeštų. Pradedam balsuoti balsuoti. Baigiam. Atmestas. Aštuntas kompromisas kas už? Prieš susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmestas. 217 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmestas. 218 kas už? prieš susilaiko atmestas, 219 kas už prieš susilaiko atmestas, 220 kas už prieš susilaiko atmestas. Devintas kas už, kas prieš, nekeliat rankų. Kas už devintąjį? Pračiu, kas prieš, susilaikė atmesta. 221 ir 222. Kas už, kas prieš. Tikrinkime. 221, 222. Balsavimas e, pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. 225. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 226. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 227 kas už, kas prieš, susilaikė. Aldė nekelia rankų, todėl reikia tikrinti. 227 tikriname elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. 228 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas kompromisinės, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Reikia patikrinti. Tikrinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. Penkioliktasis kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinam 15. Balsavimas baigtas. Priimta. 230. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 231. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 232, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 233, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 234, kas už, 235, e, kas už, 235, kas už, kas prieš susilaikė primta, 236, kas už, prieš susilaikė. Tikrinkime, 236. 236 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 237, 238, 239, kas už visą šią grupę, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 237, 8, 9. Baigiame balsuoti. Atmesta. 240, kas už kas prieš susilaikė priimta. 241, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 244 antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 250 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 251 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 252 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 253 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 254 už, prieš susilaikė priimta. 255. Reikia tikrinti 254. Tikriname 254. 254, we check 250. Baigiame balsuoti dėl 254. Priimta. 255, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 256, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 257, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 258, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. pasistumėme porą puslapių. 291. 291, kas prieš, susilaikė atmesta. Ar tikriname? Tikriname 291, nes EKR nebalsavo. 291. Jūs buvote visi prieš. Baigiame balsuoti. Atmesta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 292. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 13 ir 293. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 294. Kas už? Atkrenta. 295. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 299. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 299. 16 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 307, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 317 ir 318. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Tada 320. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 321 ir 322. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 334. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 335. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 333. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 336, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime. Tikrinkime, 336, balsavimas e, baigtas, atmesta. 16, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime 16. Balsavimas baigtas. Priimta. 17. Kas už, kas už 17. Kas prieš, susilaikė atmesta. 10. Kompromisinės. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Dvidešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 345. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 349. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 350-351. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 21 kas už, 22 kas už, kas už, 22 kas prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 361 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 26 kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 26. Balsavimas baigtas. Tikriname 26. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 362. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 363. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 364. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 365, kas už, kas prieš, susilaikė. Sakyčiau, kad atmesta, bet gal patikrinkime 365. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 366, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta tokią pačią daugumą kaip ir anksčiau. 367, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 368, 369, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 370, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 372, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 372 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 30. Atsiprašo pirmininkė, šie pakeitimai atkrito, nes tvirtinome pakeitimą anksčiau. Iš karto nuėjome prie 374, 374, kas už, kas prieš susilaikė Sakyčiau, kad priimta, bet gal patikrinkime. 374. 374. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 32 ir 375. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 376 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Labai daug puslapių dabar verčiame ir periname prie 430 pakeitimo. Kas už 430, kas prieš susilaikė atmesta. Tikrinkime. Tikrinkime. 430. Beveik baigiame balsuoti. Atmesta. 429, kas už 429, prieš susilaikė atmesta, 431, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 432. 37. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 432 ir 433. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 434. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 435 ir 436, jie priklauso tam pačiam blokui, priklausė tam pačiam blokui, todėl perėm iškart prie antro kompromisinio, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 443, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 41, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime 41. Vis nuomonės keičiate. E, Palaigėme balsuoti. Atmesta. 4, 4, 4. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? 4, 5, 1, 4, 5, 2. Kas už? Kas prieš susilaikė? 4, 5, 1, 4, 5, 2. Reikia tikrinti. Tikriname 451, 452. Balsavimas baigtas. Priimta. 455, kas už? Kas už 455? Kelskite rankas. Kas prieš? Susilaikė, priimta. 4, 4, 5. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 42. E, kas už, kas prieš susilaikė. 42. Kas du, už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 43 ir 446. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 44, 447, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45, 448, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 449, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 450, kas už, kas prieš, susilaikė, <clears throat> reikia tikrinti, 450. Atmestas. Balsavimas baigiamas, atmestas. Dvyliktas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 463, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 465, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Nekelia rankų, todėl reikia tikrinti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 4, 6, 4. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 4, 4, 7, 47, aš prašau, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 4, 6, 6, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 4, 6, 7, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 510 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 511 kas už, kas prieš, norite tikrinti, dėl 510 tikrinkime. Balsavimas baigtas, atmesta. 511 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5 13.5.14, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5.12, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5.15, kas už, kas prieš. Tikrinkime 515. Balsavimą baigiame. Priimta. 5.17. 5.17. Kas už? Kas už 517? Kas prieš susilaikė priimta? 5.18. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? 5.19. Už prieš susilaikė atmesta. 520 už prieš susilaikė atmesta. 521, 522, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 523, 524, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 525, 526, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 527, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 528, kas už, kas prieš, susilaikė. 529, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 550 ir 530, kas už prieš susilaikė atmesta. Tikrinkime, tikrinkime, kažkas prašė tikrinti, taip tikrinsime. 50 ir 530. Balsavimas baigtas. Atmesta. 531, 532, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 533, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Man buvo neaišku, todėl reikia balsuoti dar kartą. 533, 534, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 ir 535, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 52 ir 536, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 537, 538, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53 ir 539, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54, 540, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 1. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56, 542. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 3, 5, 4, 4. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 5, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 6, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 7, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 8, 5, 4, 9, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 4, 8, 5, 4, 9, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 550, 551 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 552 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 553 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5555 56 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 554 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 558, 557, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 57, 559, 560 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 58, 561 ir 562 visi kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 59, 563 ir 564, kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė atmesta. 5-6-6, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 60 ir 567, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 61, 568, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 62 ir 569, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 63, 570. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 571. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Pažiūrėkim, 571. Reikia patikrinti. Reikia patikrinti. Priimta. Baigiame balsuoti patvirtinta. 573 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 572 kas už, atkrito šitas. 574 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 575, 576 kartu. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 577, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 578, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 584, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 583, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 585, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 8, 6, 5, 8, 7 kartų, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 593, kas už, kas prieš. 593, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 68, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5, 9, 6, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5, 9, 7, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 5, 9, 8, 5, 9, 9, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 600, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 6, 8, 603, atsiprašau, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 602, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 604, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 605, 606, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Priimta. Reikia balsuoti dėl tolesnių, klausė pirmininkė. Reikia dėl 72-73. Kas pasisako už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6.12, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6.13, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6.14, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 615, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 616, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6.17, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 76 už, prieš, susilaikė, 77 už, prieš, susilaikė, atmesta. 78 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6.18 už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuosime kartu nuo 619 iki 622. 75 už prieš susilaikę. Priimtas 79 už prieš susilaikę atmesta. 80 už prieš susilaikę atmesta. 623 už prieš susilaikę atmesta. 81 už prieš susilaikę atmesta. Atmesta nuo 624 iki 627, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 628, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 635, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 637, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 636, kas už, kas prieš, priimta. 638, kas už, kas prieš, tikrinkime, tikrinkime. 638, priimta, bet galim patikrinti. Priimta balsuoti baigime. 84. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vėlgi balsuosime už visą grupę. Nuo 639, įskaitant 639 nuo, ir 86, 640, matote sąraše kokią grupę, e, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 6, 4-6, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 6-4-7, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 6-4-8, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 6-4-9-650, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 649, 650. Norite, kad šitą patikrintumėm elektroniškai, tada balsuokime. Balsavimas baigtas. EPP yra vienu balsu per daug. Dabar viskas gerai. Baigiame balsuoti. Priimta. 651, kas už, kas prieš, susilaikė. 652 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 653, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 654, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 655, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 656, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 90, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 92, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 93, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 660, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Balsuosime kartu nuo 661 iki 64, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 665, kas už, kas prieš, susilaikė. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 6, 7, 5, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 6, 7, 6, 6, 7, 7, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta nuo 679 iki 681, kas už. E, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeši, aštuoni, keturi, kas už, kas prieš susilaikė. 97, kas už, prieš susilaikė atmesta. 685 už prieš susilaikę priimta 98 686 e, e, už prieš susilaikę priimta nuo 687 iki 691 kas už kas prieš susilaikę atmesta 99 kas už kas prieš susilaikę priimta priimta 692, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 693, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 694, e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kas prieš susilaikė atmesta, 696, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 697, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, nuo 698 iki 702, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, šimtasis. Šimtasis pakeitimas. Man sunku susitelkti, jeigu jūs šnekatės tarpusavį. Gal galit patilėti. Šimtasis kas už? Šimtasis, kas už? Kas prieš susilaikė priimta? 703, 704, kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? 705, kas už? Prieš susilaiko priimtas. 706 už, prieš susilaiko priimtas. 707 už, prieš susilaiko atmestas. 708 už, prieš, susilaiko, atmestas. 101. 709-710, kas už juos prieš, susilaiko, atmesti. 711, kas už prieš, susilaiko, atmestas. 712, kas už prieš, susilaiko, atmestas. 715, kas už prieš, susilaiko, atmestas. 7, 15, 716, 17, 18, kas už juos, kas prieš juos susilaiko atmesti. 719, 720, 21, kas už, kas prieš susilaiko atmesti. 103 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko atmestas. Sep... Dėl 103 pakeitimo pasitikrinkim elektroniškai balsuodami. Priimtas 103. Balsuoti baigiam. Priimtas 103. 722, 723. Kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesti. 724, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 725, kas už, kas prieš. 725, kas už jį, kas prieš, kas Dėl 725 balsuojam. Pradedam. Balsuoti baigiam. Atmestas 725. 104 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 726, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 105 ir 727 kartu balsuojam, kas už prieš atmestas. 106, 728, 729 balsuojam kartu, kas už, kas prieš susilaiko. Priimti. 107, kas už. Ne, nebalsuojam dėl 107, 108, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 730, kas už jį, kas prieš susilaiko atmestas. 731, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 110, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Ne, pasitikrinam dėl 110 pakeitimo. Pradedam balsuoti dėl 110. Balsuoti baigiam. Atmesta 110. 111. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas 732. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. Toliau porą puslapių eik, einame prieki. 765. Kas už jį, kas prieš? Susilaiko. Atmestas 766 kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 768, 769 kas už, prieš susilaiko priimti. 118 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 7, 70 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 771, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 119, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 772, kas už, kas prieš. Balsuojam dėl 772, kas už Priimta 772. 773. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti dėl 773. Balsuoti baigiam. Atmestas 773. 774 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 121 kas už, kas prieš, susilaiko priimtas, 775 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 776 kas už, prieš, susilaiko priimtas, 777 ir 778 kas už juos, kas prieš juos, susilaiko atmesti, 779 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 780 kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 781, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 123, už, prieš, susilaiko atmestas 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas 126, už, prieš, susilaiko atmestas 124 už, prieš, susilaiko atmestas, 127 už, prieš, susilaiko atmestas. 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 129 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 784 kas už, prieš susilaiko atmestas. 785, 786, kas už, kas prieš susilaiko atmesti, 787, kas už, prie, prieš, atmesta. 788, kas už, prieš, atmestas 789 už, prieš, susilaiko atmesta priimtas. 789 buvo. Ne, jis atmestas. Ačiū. Baigiam balsuoti ir atmestas 789 pakeitimas. Toliau 131 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 7 191, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 794, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 795, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 796, už, prieš, susilaiko, priimtas, 796. 97 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 798 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 799, 800 ir 801, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko atmesti. 802, 806, kas už juos, kas prieš, susilaiko primti. Ne, reikia pasitikrinti dėl 802 ir 806 pakeitimų. Pradedam balsuoti. Balsuoti. Baigiam. Priimti. 805. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 132. Kas už? Prieš EKR, ką jūs veikėt? Balsuojam, kas e, dėl 132, kas tri, prieš, susilaiko, atmestas. 133, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 134, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 807, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 135 ir 808, kas už juos, kas prieš, susilaiko atmesti. 136 ir 809, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko atmesti. 137 ir 810, kas už, prieš, susilaiko atmesti. 811, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 812 už, prieš, susilaiko atmestas. 813, kas už, prieš susilaiko atmestas. 814 už prieš susilaiko atmestas. 138 kas už prieš susilaiko atmestas. 815 kas už prieš susilaiko atmestas. 816 už prieš susilaiko atmestas. 139 kas už prieš susilaiko atmestas 817 už, prieš susilaiko atmestas 818 už, prieš susilaiko atmestas 140 kas už, kas prieš susilaiko atmestas 819 kas už, kas prieš susilaiko atmestas 820 už, prieš susilaiko atmestas atmestas. 821 už, prieš, susilaiko atmestas. 822 už, prieš, susilaiko atmestas. 823, 4, 25, 24, kas už, kas prieš, susilaiko atmesti. 826, 27, be 28, kas už, prieš, susilaiko atmesti. 829, 830, kas už, kas prieš susilaiko atmesti. Ne. Ne. Balsuojam dar kartą dėl 829, 830 priimta. Priimti. 141, kas už, prieš susilaiko atmestas. 142, kas už, prieš susilaiko atmestas. 831, kas už, prieš susilaiko priimtas, 832 už, prieš, susilaiko atmestas, 833, 34, 35, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko atmesti, 836, 37, 38 pakeitimai už, prieš, susilaiko atmesti, 839, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 840 už, prieš susilaiko atmestas, 841 kas už, prieš susilaiko atmestas, 84243 kas už, prieš susilaiko atmesti, 844 kas už, prieš susilaiko atmestas, 845 už, prieš susilaiko atmestas. 846, kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 847, 48, kas už, prieš susilaiko atmesti, 849, kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 850, dėl jo nebalsuojam. 143, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 145, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 146, už, prieš susilaiko priimtas. 147, kas už, prieš, kas susilaiko priimtas. 148, už, prieš susilaiko priimtas. Dabar eikime prie 161. Kas už, prieš, susilaiko atmestas 169. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas 170. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas 177. Kas už, prieš, susilaiko atmestas 177. Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 178, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 179 už, prieš, susilaiko, atmestas. 180, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas 181 ir 82, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesti, 183, kas už, prieš susilaiko atmestas. 184. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 185. Kas už, prieš susilaiko priimta. Šim, atmestas 185. 186. Kas už, prieš susilaiko atmestas. 187. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas susilaiko atmestas. 188 už, prieš susilaiko atmestas. 189 už, prieš susilaiko atmestas. 190 už, prieš susilaiko atmestas. 191 kas už, prieš susilaiko atmestas. 192 už, prieš susilaiko atmestas, 193 kas už, prieš susilaiko atmestas, 194 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 195 už, prieš susilaiko atmestas, 196 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 197 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 202 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas, 203. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas 203. 204. Kas už, prieš, susilaiko atmestas 205. Kas už, prieš, susilaiko priimtas 206. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Taip, reikėjo pasakyti, kad vis, visi atmetami. Tad dabar balsuojam elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. Ne, dar nebaigiam balsuoti. O dabar balsuosime dėl živ AIDS tuberkuliozės ir hepatito C klausimų. Are you ready? Ar pasiruošę balsuoti dabar e, balsuosim trumpiau? 34 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 36 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmestas. 37 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 40 kas už kas prieš, susilaiko atmestas 38, 39 pakeitimai, 42, 43, 44. Ne, balsuojam dėl 38, 39, kas už prieš susilaiko priimti. Dabar toliau 42, 43, 44 už prieš susilaiko priimti. 45 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 47 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 48 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 50 50 kas už jį, kas prieš susilaiko atmestas. 51 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 52 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 53 kas už, prieš susilaiko atmestas. 54 už, prieš susilaiko atmestas. 55 už, prieš susilaiko atmestas. 56 kas už, kas prieš susilaiko, atmestas, 57 kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas, 58 už, prieš, susilaiko, atmestas, 59 už, prieš, susilaiko, atmestas, 60 kas už, prieš, Pasitikrinkim dėl 60 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta 60. 61. Kas už 61? Prieš susilaiko atmestas. 62 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 63 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 64 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 65 už, prieš susilaiko atmestas. 66, kas už, prieš susilaiko, atmestas 67, už, prieš susilaiko, atmestas 68, už, prieš susilaiko, at, priimtas 69, už, prieš susilaiko, atmestas 70, kas už, kas prieš susilaiko, atmestas 71, už, prieš susilaiko, atmestas 72 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 72 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 76 už, prieš, susilaiko atmestas atmestas. 77 už, prieš, susilaiko, priimtas. 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 70, 80 kas už, prieš susilaiko, priimtas. 81 kas už, prieš susilaiko, priimtas priimtas, 82 už, prieš, susilaiko, priimtas, 83 kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 91 Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Čia buvo kartu su 85. 86. Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 87, 89 87 ir 89 kas už, kas prieš susilaiko priimti. 88 kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 90 kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. Antras pakeitimas. Ne, čia tas blokas visas atkrinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už jį, kas prieš susilaiko priimtas. Šeštas pakeitimas, už prieš susilaiko priimtas. Aštuntas, kas už susilaiko priimtas. Devintas ir dešimtas pakeitimai, kas už prieš susilaiko priimti. Dvyliktas, kas už prieš susilaiko priimtas. Tryliktas, už prieš susilaiko atmestas 13. 14. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas 15. 20 ir 21, kas už juos, kas prieš, susilaiko priimti. 30 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. Toliau žodinis pakeitimas 17 e, e, pakeitimui. Ar neprieštaraujat, vėl balsuosim kartu su pakeitimu, tai balsuojam tada e, septynio, dėl 17 pakeitimo žodiškai pakeisto. Kas už jį? Džina, jūs aiškiai pakelkit ranką. Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas 17. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas 17 22-23, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko priimti, 25, kas už, kas prieš susilaiko priimtas, 26, kas už, kas prieš susilaiko priimtas, 28, kas už, kas prieš susilaiko priimtas, 31 už, prieš susilaiko priimtas, 27 už, prieš susilaiko atmestas. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 32 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Ir galiausia balsuojam. Elektroniniu būdu pradedam balsuoti. Tuoj, tuoj pat ir pataisysim. Nežinau, ar čia slaptai balsuosim, ar kaip. Pradedam balsuoti. Dabar baigiam balsuoti. Priimta. Puiku. Tiek. Ta tiek. Labai ačiū už tai, kad taip gerai bendradarbiavom dabar ir baigiam balsuoti. Okay, let's continue our business. I apologize for... Kągi, tęskime darbą. Paskutinis šiandienos darbo atvarkės klausimas yra pranešimo projekto svarstymas. Tai panios Görling pranešimas apie dabartinę aviacijos veiklos ribojimo sistemos tesimą ir suteiksiu žodį paniai Görling. Dėkoju, ačiū, ponė pirmininkė. Visi komitete žino pagrindinę informaciją, tad aš daug detalių nevardysiu, bet paminėsiu pagrindinius dalykus. Maždaug 1,3 procentų tarptautinių emisijų atsiranda iš aviacijos. Per ateinančius 30 mečius aviacijos apimtis dar daugiau auks ir iki 2050-ųjų gali išaukti nuo 3 iki 700 procentų ta apimtis. Rinka e, grįsta priemonė yra dalis iš priemonių, kuriamis yra siekiama kovoti su iš aviacijos išmetamomis emisijomis. Ir tai jau įtraukta į aviacijos veiksmų planą. IKAO taip pat e, sutarė kad būtina iki 2020 sumažinti CO2 išmetimus. Prabėgus trejiems metams buvo taip pat parengtas planas tam, kad būtų pasiektas šis tikslas. 39 sesijoje KAO patvirtino rezoliuciją 39.3 ir pagal ją buvo numatyta pritaikyti atitinkamą emisijų mažinimo schemą. Tad orlaivių operatoriai privalės užtikrinti CO2 neutralumą iki 2021 metų. Ta pagrindinė linija e, bus laikoma 2019-2020 emisijos. Pagal schemą bus pritaikomos naujos technologijos, e, gerinama veikla ir E, tobulinama infrastruktūra tam, kad būtų užtikrinamas ir aviacijos sektoriaus augimas ir taip pat ilgalaikio tikslo įgyvendinimas, tai yra apriboti emisijas iki 2050 metų. Visos valstybės narės nuo pat pradžios prisijungs prie schemos, jos jau įsipareigojo tai padaryti. IKAO vis dar turi numatyti procedūras ir žingsnius, kurių reikės imti sritis nuo 2020-ųjų. Tai yra stebėsena, ataskaitų teikimas, taip pat e, atitikties kriterijai, e, bazinės linijos emisijos ir reglamentavimo pagrindas, pagal kurį reikės įgyvendinti schemą nacionaliniu lygmeniu. Tuomet sistema bus įgyvendinama trimis etapais. Bandomasis etapas vyks nuo 2022, antrasis nuo 2026 ir daugiau nei 60 šalių dalyvaus savanoriškų pagrindų. Antroji, antrasis etapas vyks nuo 27 ir nuo tų metų dalyvavimas taps privalomu. Jei schema leis pasiekti nusistatytų tikslų, tai 80 procentų emisijų viršinčių 2020 e, metų e, bus e, panaikintos. Taip pat yra numatoma kas trejus metus peržiūrėti situaciją tam, kad būtų atitikta Junktinių tautų klimato kaitos konvencija ir 2015 Paryžiaus susitarimas. ES pripažįsta, kad orlaivių emisijos labai veikia klimatą. 2008-aisiais ES priėmė teisės aktus, ETS buvo pritaikyta ir skrydžiams į ir iš ir tarp Europos ekonominės erdvės. Visą tai atitinka tarptautinę konkurencijos teisę, taip nurodė Teisingumo teismas, tačiau kai kurios račiusios šalis grįžtai prieštarauja tiems teisės aktams, nes sako, kad tai iškreipys e, rinką ir susilpnins konkurenciją. Taigi reikia e, tokios rinkos priemonės, kuri būtų primtina ir dėl to buvo iki 2016 apribuotas taikymas skrydžiams į Europos ekonominę erdvę. Po to ši nuostata baigs galioti ir tada įsigalios 2008-ųjų pirminė nuostata. Komisija 2017-aisiais atsakė į IKAO prašymą ir sutiko pratesti dabartinę nukreipti leidžiančią nuostatą ir po 2016 metų. Taip pat bus rengiama ataskaita, bet kol kas dar nežinome, kada ji bus parengta ir kokios bus pateiktos detalės. IKAO turės numatyti, kaip bus taikoma ta sistema, kaip turės dalyvauti trečiosios šalys. Pasiūlyme yra pabrėžiama, kad labai svarbu, kad taryba, parlamentas ir komisija sutartų iki šių metų pabaigos tam, kad būtų užtikrinamas teisinės aiškumas ir kad būtų laikomasi ES ETS sistemos. Kuogi mano pranešimas skiriasi nuo komisijos? Aš pritariu komisijos požiūriui. Manau, kad tikrai turėtume kosėjo suteikti galimybę įvykdyti tuos tikslus, tačiau būtina sugriežtinti sąlygas, pagal kurias bus siekiama tų tikslų. Būtent apie tai ir yra kalbama mano pranešime. Tai pirmiausia, reikia laikytis esamų teisės aktų. Aš tikiu, kad nukrypti leidžiančią nuostatą turi būti apribuota laike, o korsėje turi įsigalioti nuo 2021 sausio 1. Be to, labai svarbu, kad 2019 sausio 1 būtų paskelbta komisijos įgyvendinimo ataskaita. Būtina, kad būtų nurodyta, kad ataskaita bus kelbiama. Negana to reikia, kad komisija laiku teiktų pasiūlymus. Mes turime žinoti, kada bus teikiama įgyvendinimo ataskaita ir kada bus teikiami tolesni pasiūlymai. Dabar dėl pačios ataskaitos. Joje yra numatomi reikalavimai būsimiems ETS teisės aktams. Aš manau, kad mes privalome nurodyti pagrindinius techninius elementus. Jie negali būti abstraktus. Būtina, kad būtų nurodytos kursėje ambicijos, tikslai. Prie to dar grįšiu šiek tiek vėliau. Aš manau, kad e, tikrai negalime susilpninti dabartinės pozicijos. Tai ją ir toliau taikysime ETS sistemą aviacijai. Tai tuomet e, būtina užtikrinti, kad e, ir toliau būtų mažinamos emisijos. Toliau būtina ataskaitoje vertinti veiksmingumą ir trečiųjų šalių dalyvavimo lygį. Negana to reikia numatyti sankcijas, kurios būtų taikomos nesilaikant e, sąlygų, taip pat būtina užtikrinti stebėsiną, ataskaitų teikimą ir nuoseklės taisyklės taikomas biologiniam kūrui. Tai leis komisijai ir teisėkuros lydėjams užtikrinti, kad bus išlaikoma ETS sistema ir jos standartai. Man didžiausia nerima kelia skaidrumas. Nemažai narių, kurie su manimi dirbo komitete, lankėsi ką praėjusiais metais ir mes visi susidūrime su problemomis, kadangi ką nepateikė informacijos. Ypač tai būdinga techniniam komitetui. Jis e, turi neatskleidimo susitarimą ir ES kaip stebėtoja negali iš vis žinoti, kas vyksta tuose posėdžiuose. Tie asmenys, kurie dalyvauja šio komiteto posėdžiuose, yra pasirašę neatskleisti informacijos. Tai kelia problemų nes būtent ten yra sprendžiama dėl kursė MRV ir mes dėl to atsidurėme labai nepalankioje padėtyje. Tai turi būti atspindėta ataskaitoje ir aš stengiuosi to pasiekti per savo pateiktus pakeitimus. Skaidrumas man yra esminis elementas. Kursė privalo sumažinti emisijas pagal tuos numatytus tikslus. Tai pirmiausia, reikia stebėti kurą. Kursėje naudoja kur kas lankstesnius kūro stebėsenos metodus, negu dabar yra leidžiama pagal aviacijos ETS. E, ten yra kalbama apie bloko valandas. O pagal aviacijos ES ETS Mes reikalavome pateikti informaciją apie faktinį kūro sunaudojimą, tai jau iš karto kyla problemų. Todėl toliau e, skaidrumas, e, čia dar reikia dirbti. Tikiu, kad e, situacija turi pagerėti, jei apskritai norime daryti pažangą ir turėti didesnį skaidrumą bei didesnį pasitikėjimą, kad iš ties bus įgyvendinti numatyti tikslai. Dabar dėl alternatyvaus kūro. ETS reikalauja stebėti alternatyvų sunaudojimą kūrą. Tai yra daroma oro uosto lygmeniu. Tuo tarpu kursėje nereikalaus, kad taip būtų daroma. Vėlgi, alternatyvus kūras yra nepaprastai svarbus, ką tai pabrėžia pateikdama savo priemonės, todėl mes privalome reikalauti daugiau skaidrumo ir atitinkamo ataskaitų tikimo mechanizmo. Dabar dėl registro ES-ETS e turi viešai prieinamą registrą, kur yra nurodomos visos prievalės, bet tai nėra taikoma kursėje. Nu, tad aš vėl išvelgiu problemų. Galiausiai teisinė problema. ETS yra pagrįsta ES teisė, o kursija yra grinčiama tarptautinė konvencija. Todėl mes privalome įsitikinti, kad bus kažkaip suderinti tie skirtumai ir kad viskas veiks. Aš na, noriu pabrėžti, kad egzistuoja tie skirtumai. MRV taisyklės yra rengiamos būtent dabar ir mes antrą birželio savaitę įkau sesijoje visą tai aptarinėsime. Bus parengtas teksto projektas, jis bus siunčiamas rugsėjo tarybai. Tikimės, kad bus viskas patvirtinta. Taigi, iki šių metų rudens mes jau žymiai geriau suprasime, ką iki siūlysime ir vės rytyje. Manau, kad plenarinėje sesijoje balsuosime panašių laikų rūdienį. Tai e, laiko terminai kelia šiek tiek problemų, bet aš manau, nariai sutiks, kad reikia dirbti paraleliai su ICAO. Galėčiau dar daug ką pasakyti, bet to nedarysiu, baigiu savo pristatymą dabar ir laukiu narių reakcijos. Labai ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai, ponas Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū poniai Gerling už jos pranešimą. Oro transportas yra labai svarbus ir prekybai, ir mums visiems. Skrydžiai yra ir svarbi ir maloni gyvenimo dalis. Tačiau matome, kad aviacijos rytis išmeta vis daugiau emisijų. 129 šalis, kurios dalyvavo Paryžiaus klimato konferencijoje. Aš nekalbu apie Kiniją, apie JAV, apie kitas mažesnės šalis kalbu. 129 šalis išmeta tiek, tiek pat emisijų, kiek tarptautinis transportas. Na, čia kalbu apie Singapūrą, Švediją ir panašiai. Tai Vengrija, e, Suomija, e, Švedija, Singapūras, e, tai kitos 129 šalis nes neišmeta tiek emisijų, kiek tas tarptautinis transporto sektorius. Manau, kad tokie skaičiai iš ties atverekės. Komisija išreiškė savo nusivylimą kursėje pasiūlymu. Visą tai kelia klausimą, ar nereikėtų grįžti prie ES, ETS ir visiškai įgyvendinti šią sistemą. Aš prisimenu, kad buvo ir aplinkosauginių priežasčių, ir vienodų sąlygų priežasčių, kodėl buvo taip pasielgta, bet na, dabar jau matome tokį tarptautinį procesą, kuris pajudėjo taip, buvo padaryta pažanga į KAO, manau, kad turime jos neignoruoti. Būtent todėl aš ir pritariu panios Kerling pasiūlymui, kuris yra grindžiamas komisijos pasiūlymu ir na, kuriame yra nurodyta, kad dabar stabdome sistemą iki 2020-ųjų, o tai tikrai nebus kažkoks nesibaigiantis laiko terminas. Kalbame apie 2020-uosius ir tada pasižiūrėsime, kokia bus situacija. Aš pats norėčiau daugiau tikslumo dėl to, ko tikimės, kokiomis sąlygomis veiksime. Ir ar 2020-aisiais vėl bus kalbama apie tos nuostatos pratesimą. Taigi aš pritariu tam, ką sakė panė Gerling. Labai svarbu yra pasižiūrėti, kas prisijungs prie sistemos 2020-aisiais. Situacija gali visai pasikeisti, neaišku, kas na, bus Junktinėse Amerikos valstybėse. 95 procentai pramoninių šalių yra prisijungusios. Na ir situacija tikrai gali pasikeisti. O kompensavimas yra tikra Pandoros skrinė. Mes dabar naikiname šias nuostatas plieno sektorėje, tai pasižiūrėsime, kas įvyks ir oro transporto sektorėje. Reikia aiškiai numatyti, ko mes norime pasiekti iki 2020-ųjų, jeigu nenorime apimti tarp atlantinių skrydžių. Taigi, ATS ir toliau lieka galioti ES, parlamentas yra priemęs aiškę poziciją dėl 20-ųjų, dėl 21-ųjų metų. Reikia, kad sąlygos būtų griežtinamos. Mano kolega kitame komitete kalbėjo apie sąžiningą konkurenciją su geležinkeliais. Geležinkeliams yra taikoma ETS. Tad dabar konkurencija yra iškreipama ir tai nenaudinga aplinkai. Mes turime reikalauti komisijos analizuoti situaciją. Jei komisija ir taryba nepajudės iš to mirties taško, mes negalėsime jų palaikyti. Aš dar norėčiau pabrėžti apie P poziciją. Jei Europoje numatytume didesnę naštą aviacijai, tai galėtume palaikyti kitas pramonės šakas, kuriuose atsiranda CO2 nutekėjimo riziką, galėtume palengvinti jų situaciją. Tai aš manau, kad pastangos turi būti vienodai padalytos tarp visų sektorių ir taip galime geriau sukontroliuoti CO2 nutekėjimą. Jeigu mes nesimsime tų veiksmų, tai nepasieksime Paryžiaus susitarimo tikslų. mes kaip ES tikrai negalime savo leisti nepasiekti 40 procentų tikslo, dėl kurio įsipareigojame. Dėkuoju. Ačiū toliau, ponas Downs. <clears throat> Ačiū ir ačiū pranešėjai bei ponų Lyzei už išsakytus komentarus. Man atrodo, kad mes gana plačiai sutarėme dėl pagrindinių gairių Aš šiek tiek plačiau norėčiau pristatyti socialdemokratų abejones dėl OCE priemonių. Pristatysiu šiek tiek kontekstą. Kalbame apie pramonės šaką, kurioje, kuri yra kalta dėl labai didelės taršos dalies. E, bet pagal tarptautinius skaičiavimus nuo 2010 metų iki 2050 metų keturis kartus gali padidėti taršos lygis ir tai turbūt sukels grybį, grėsmę ne tik ES e, klimato kaitos įsipareigojimus, bet ir visoms valstybėms pakenks, kurios pasirašė Paryžiaus įsipareigojimus. Mes turėtumėm pasirūpinti, kad kosėja susitarime būtų e, tenkinama tai, apie ką mes čia kalbame, korsėja sustikime. Ir aš E, žinau, kad e, kartu su pranešėja mūsų komiteto delegacija lankėsi į ką organizaciją praeisiais metais ir susidarė įspūdis, kad sutartis priartėjo, bet mes negalime neikti, kad e, labai daug kas yra padaryta ir gyvenimo galimybė atsiveria daugiau. Skirtingai negu ETS, Korsija neskatins daugiau emisijų, bet tai yra tarsi tikslas, kuriame yra pasakyta, kad iki 2020 metų reikia sumažinti bendrą e, emisijų lygį, o tai, kas bus po 2020 metų, šioje schemoje apskritai nėra kalbama. Didelė dalimi viskas priklausys nuo to, e, kad e, avialinijos prieš 2020 lygmenį galės nusipirkti vadinamosius e, kompensavimo leidimus. Mes suprantame, kodėl tie offset turi būti reikalingi, šitos kompensavimo priemonės turi būti reikalingos, kaip, dėja, daugel, kaip ir daugelis, skirtingai negu daugelis kitų e, transporto rūšių, e, avialinijos aviacinio negali veikti be mažesnio kūro kiekio. Uh, Ir mes suprantame, kad vidaus e, išmetimo variklis e, daug pasikeitė nuo antro pasaulinio karo. Todėl mes pasisakome labai didelę dalimi, kad e, aviacijos požiūrių bent jau ta kompensavimo sistema turėtų būti taikiama E, mažinant emisijas. Mes kol kas nesuprantame, kaip tą offset būtų galima realiai išmatuoti. IKEA kol kas nepaskelbė jokių taisyklių, kaip apibriežti e, to kompensavimo taisyklės. Kaip pranešėjas teisingai pastebėjo, taisyklių nustatymo procesas nėra skaidrus ir nėra aiškus. Ir ES kaip stebėtoja nedalyvauja šiuose diskusijose. Aišku, yra dalykų, kuriuos galime pasimokyti iš kitų sričių, iš kitų pramonės šakų. Uh, Ir e, mes, e, kai kalbam apie e, kontrolės procesus, Ir dabar akivaizdžiai pamatėme, kad yra nepakankama kontrolės ir atsvaros sistema. Ir pramonės šakos veikėjai patys negali vienas kito kontroliuoti, taisyklės yra kuriamos uh, tarnaujant visuomenės interesams. Labai svarbu, kad aviacijos pramonė būtų pakankamai atstovaujama ir mes turime labai aiškiai pasakyti, ką galime padaryti dėl emisijų mažinimo. Tačiau įkavo procesas akivaizdžiai nėra e, skaidrus kad galėtume užtikrinti deramą priežiūrą iš pilietinės visuomenės pusės. Akivaizdu, kad mes stebėsime į kao darbą, e, bet E, tokiu būdu mes tik stengsimės nustatyti, ar anglės dioksido kompensavimas yra pakankamai efektyvus. E, klimato generalinis direktoratas e, peržiūrėjo Junktinio Amerikos valstijų švarios raidos mechanizmą ir paaiškėjo, kad 73 procentus kompensavimo gali. E, e, pa, pas, galima bus pasiekti tuo mechanizmu, bet Nežinia, kas bus po 2020 metų, jeigu sprendimai bus priimti į KAO lygmenių ir seksime švarios plėtros e, sistemą, mechanizmų, kuris yra nusatytas, tada kils klausimas, ar iš tiesų galima užtikrinti e, tą sistemą, kur, tos sistemos, apie kurią mes kalbame, efektyvumą. ES vidaus reisuose iškelti kitokie tikslai po 2020 metų, jeigu mes išlaikytume tokius e, taršos lygius, kokius turime dabar, tai pakeiktume ES E, bendriesiams kovos su klimato kaita tikslams. Norėčiau priminti kolegams, kad šio parlamento rezoliucijoje apie Paryžiaus sutarties įgyvendinimą mes pareiškėme, kad bet koks galiojančių teisės aktų pakeitimas dėl aviacijos ir ETS įvedimo aviacijos rytyje bus įmanomas tik tai tada, jeigu ES susikurs kitų ambicingų tikslų ir jeigu Europos e, tikslams e, bus pritaikomi um, vidiniams skrydžiams uh, ES ETS. Labai daug klausimų, bet turiu pasakyti, kad frakcijos didelė dalimi dėl to sutarė, nuolat e, telksime dėmesį į mūsų siekius, bet pirmiausia turėsime kalbėti apie kompensavimo kokybę, tai yra, kurie greičiausiai atneš naudos. Ačiū, turiu panas Gerbrandį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir labai dėkoju Julie Gerling, mūsų pranešėjai. Man atrodo, kad ji pateikė labai stiprų projektą ir turėsime gerą pagrindą tolesniam darbui. Šįryt pabudęs išgirdau naujieną, kad Europos plieno pramonė kreipėsi į ministrus ir greičiausiai gausime laišką ir mes. Uh, sakydami, kad plieno pramonė siekia įgyvendinti klimato kaitos politiką, tačiau dabartinės diskusijos dėl ETS gerokai peržengia plieno pramonės galimybės. Taip, klimato politika yra e, geras sumanimas, tačiau ne plieno pramonė. Ta pati turbūt sakys ir trašų gamintojai, ir cemento gamintojai. Su pramoninkais kalbėdami girdime visą patį. Taip, mes norime, kad klimato kaita būtų mažinama, bet su mūsų sektoriumi reikia elgtis kitaip, nes mūsų taršos sumažinti neįmanoma. Ta pati galim pasakyti ir apie aviacijos e, sritį. Jau penkerių metų vaikui aišku, kad jeigu visi uh, kalbės taip, kaip kalba aviacininkai, mes niekada nepasieksime tikslų, kuriuos išsikėlėme ar Paryžiuje, ar čia, ES viduje. Tiesiog bus įmanoma to padaryti, todėl turime kažką daryti. Jeigu mes e, pagal Paryžiaus e, sutartį kalbėsime apie 1,5 laipsnių sumažinimą, tai tada mums liks tik tai ketveri metai veikimui. O aviacijos pramonė kalba apie augimą, ji nekalba apie emisijų mažinimą. Uh, vis tik tai aš labai atsargiai į Monrealio susitarimą, į, į ką pasirašytą, uh, e, sureagavau. Išlieka vis dar labai daug klaustukų. Man atrodo, kad Džiulį labai teisingai pasirinko atsargumą IKAO atžvilgių ir Korsija atžvilgių. Man kilo labai daug klausimų, kuriuos pakarto ir kiti kolegos. Kas vyksta dabar IKAO? Kaip Korsija įgyvendinimas vyksta? Kokia yra dabar būklė kalbant apie tarptautinę stebėsiną, tarptautinės kontrolės ir atsiskaitimo taisyklės kas bus su registru. Apie kompensavimą daug kas kalbėjo e, prieš mane e, pasisakydami. Tai yra gyvybiškai svarbus skaičius, e, paminėjo Sevdans, pritrenkiančius. Žinome, jungtinių tautų ankstesnė kompensavimo sistema kokiu rezultatu davė. Taigi mano klausimas komisijai būtų toks. Ar galite šiek tiek aiškiau įvardinti, kas vyksta iš tiesų dabar? ne tik į KAO lygmenių, ir valstybių, nacionalinių lygmenių. 66 valstybėse, kurios įsipareigojo imtis veiksmų viduje, savo šalių viduje. Ką jos daro, ar jos rengia tensis aktus, e, kurie leistų korsiją įgyvendinti, kaip reikėtų traktuoti išlygas, e, kurias kai kurios valstybės išsiderėjo, pirmiausia Kinija, kalbėdama apie augimą, kuris bus neutralus anglės dvideginio atžvilgiu. Aš galiu pakartoti tą patį, ką ir kiti kolegos sakė. Būkim labai atsargus rengdami šį dosiją, bet į kao leiskime e, šiek tiek dar pasireikšti, bet išlikime labai atsargus ir nuolat darykime spaudimą. Ačiū. Ačiū. Pone Kilonin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportoijille. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Gerling už atliktą darbą. Šis dosie labai svarbus. Aviacija nuolat auga, šis sektorius nuolat plečiasi, taigi ir e, CO2 išmetimas e, turi ženklų poveikį šios srities. Tai yra labai glaudžiai susijęs su biologinio kūro rinkos raida ateityje. Be to, e, šis klausimas labai svarbus socialinės politikos požiūrių. Kaip sukursime transporto sistemą, kad ji nebūtų fragmentuota, turime galvoti apie multimodalinio transporto plėtrą. Greičiausiai turbūt reikėtų siekti transporto poreikių sumažinti, tačiau tendencijos yra visai kitokios, bent jau aviacijoje ir jūrų transporte. Man šiek tiek neramu dėl to, ką sako e, geležinkelininkai. Jie kalba apie lengvuosius traukinius, apie sunkius krovininius traukinius. Bendrai pastebime, kad krovinių pervežimas nuo geležinkelių perina į kitas transporto rušis. Ir taip pat kiekviena valstybė narė vis kalba apie multimodalumą. Kiekviena valstybė narė čia gali pasireikšti. Nu, dėl IKAO galiu pasakyti, kad Lūkesčių turime nemažai ir tikimės, kad IKAO sugebės parengti gerų sprendimų. Tačiau Envi komitete prieimus sprendimą dėl emisijų tarptautinėme jūrų transporte, aiškiai matėme, kad yra išsikelti tikslai, kurių ES turės siekti E, nebent iki 2020 metų būtų padaryta labai daug pažangos. Aš esu pasirengęs ir čia panašią galimybę pasiūlyti. Mes turėtumėm kažką panašaus numatyti tarptautinės aviacijos sektoriui. Nes jeigu ICAO ir IMO, tarptautinė jūros organizacija, nesugebės greitai priimti sprendimų, tai mes negalėsime taršos sumažinti tiek, kiek norime, e, kiek įsipareigojome pagal Paryžiaus sustarimą. Aš žvelgdamas, žvelgdama į Gerling pranešimą galvoju apie porą e, problemų. Viena iš jų yra susijusi su bendradarbiavimo platforma, galimybė keistis geriausią praktiką, naujovėmis, įvairiomis e, naujomis priemonėmis. Tai leistų paskatinti mažai CO2 išmetančią veiklą. Valstybės narės paprastai tokių žinių turi, bet dažnai jomis nesikeičia ir nenori pasakoti kitoms šalims. Pavyzdžiui, kalbame apie kompensavimo kreditų pardavimą. Apie tai nemažai yra diskutuojama. Kažkur yra sutelkiami pinigai, paskui jie yra kažkam panaudojami. Bet kitokiu atveju tie pinigai turėtų būti panaudoti energijos efektyvumo skatinimui, naujovių kūrimui. turėtumėm sukurti e, transporto sektoriui mažai taršų modelį, mažos taršos modelį. Reikia pasakyti, kad ES yra numatyta daug įvairių kampanijų transporto srityje, siekiant sumažinti e, emisijas iš aviacijos. Pavyzdžiui, galėtumėm įgyvendinti bendro Europos dangaus politiką ir tą reikėtų daryti žymiai greičiau. Tai būtina, nes dabar e, Europos dangaus politikos fragmentacija neprisideda prie anglės dvideginio taršos mažinimo. Mes turėtumėm susitvarkyti patys savo namus visų pirma. Aš tikiuosi, kad ES čia labai aktyviai reikšis, nors tai ir neįeina tiesiogiai į Envi komiteto e, kompetenciją. Ačiū. Labai ačiū, ponas Eikhaut. Labai ačiū. Labai puiku girdėti, kad mes šiuo klausimu sutarėm ir iš tikrųjų reikia stiprios parlamento pozicijos. Aš norėčiau paminėti porą svarbių dalykų. Pirmiausia, turiu klausimą komisijai. Mes e, įsivaizduojam, kad korsija, dėl korsija tarsi visi sutarė. Uh, Bet iš tikrųjų yra nemažai didelių valstybių, kurios išreiškia nemenkų išlygų dėl IKAO tikslų, dėl iki 20 metų neutralaus CO2 požiūrio augimo. Tokios šalis kaip Rusija, Brazilija, Kinija ką tai reiškia. Tai kaip komisija vertina štai tokią padėtį, nes e, iš tikrųjų labai svarbu žinoti, ko tikėtis iš korsija mechanizmo. Uh, taip, galim tokį mechanizmą turėti, bet jeigu didelės valstybės nepritars tikslui, tai korsija liks tik tai formali priemonė. Tad tai labai svarbu žinoti, kaip komisija vertinat padėtį. E, reikia ją žinoti prieš rengiant tam tikrą Europos atsaką. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Gerling, e, kad jūs atsižvelgėt į tai, kas jau atsispindėjo Dankano pranešime. Ir mes e, siūlysim e, aukcionavimo, viso aukcionavimo tam tikrą sistem, sistemą, kad nenutekėtų CO2 tarptautinė aviacija. Mums žaliesiems aišku, kad taip galim dirbti iki 2020 metų, tačiau po 2020 metų Europa turės žengsti, žengti savo žingsnius, būtent įdėkti korsiją į mūsų ETS sistemą. Mes to tą siūlysim, nes e, vėl nematom čia reikalo, kad e, vėl atsidursim tose pačiose diskusijose, kad e, IKAO nepasiekia rezultatų. Tad čia nereikia tiesiog e, dubliuoti, kartuoti darbo. Toliau. Ir galutinė mintis e, - CO2 iš vis neišleidimas, neišmetimas. Labai gerai, kad pranešėjai užsimena apie šį klausimą pranešime. Tačiau ką pasakyti? metų komisija. Mes jau kalbėjom apie CO2 neišmetimą aviacijos sektorijoje prieš keliarius metus komisija pažadėjo ne vieną ataskaitą ir e, vertinant aviacijos poveikį, tai vėlgi tas poveikis, galima sakyti, bus dvigubas. Jūs šitą žinot, komisija, tačiau nieko nesiūlot e, tam klausimui spręsti. Tai klausimas, kada komisija ką nors darys nes e, turėdami tą dauginį e, e, efektą, bet komisija tikrai turėtų pradėti nuo to, kad paž, turėtų vykdyti pažadus, kuriuos jį pateikė dar 2008 metais. Ačiū, ponė Dornano. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kartu poniai pranešėjai už pranešimo projektą. Taip, reikia mažinti CO2, mm, CO2 mm, išmetalus, ypač ir aviacijos sektoriuje. Kartu pritariu tam, kas buvo pasakyta azoto oksido, kietųjų dalelių klausimų. Mes dabar Čia kalbame apie aviacijos sektoriaus e, įtraukimą ar neįtraukimą į ATS sistemą. Bet kita, kart, kita, kita vertus tai yra e, pil, civilinės aviacijos e, klau, kompetencijos klausimas. Kalbama apie pasaulinę rinkos priemonę, tačiau ES negali vienšalių pagrindų dėl to spręsti. Aviacijos sektoriuje yra nuožmi konkurencija konkurencija ir kartais mūsų oro bendrovės nukenčia nuo, konkur, tai tiesiog nuo konkurencijos. Nesutinku su tuo, kad 50 procentų kvotų būtų pardavinėjamas aukcionais. Uh, O tuo tarpu, kai dabar siekiama sumažinti apskritai kvotų skaičių e, oro bendrovėms ir kartu, kad kvotos būtų dalyjamos nemokamai e, ir skelbiant detalės konkrečiai apie tas. Dabar dėl kvotų pardavinėjimų aukcionuose, tai valstybės turėtų spręsti, ar e, kaip elgtis tokiomis sąlygomis teisinių požiūrių e, kyla klausimas, ar komisija deleguotaisiais aktais gali nustatyti būtent kvotų e, platinimą e, aukcionuose. Ką turėtų daryti valstybės, oro bendrovės ir reikėtų nustatyti tiesiog tam tikrus laiko terminus, nes čia kalbam apie jungtinių tautų e, tam tikrą organą ir e, ne vien tik tai apie ES, kuri veiktų vienšališkai. Labai ačiū. Šešėliniai pranešėjai jau pasisakė, toliau dar kas norėtų kalbėti, ponia Foster. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai įvyko labai įdomios diskusijos, tačiau mes turėtume pasitikrinti, nes ETS sistemoje nenumatyta kol kas vieta aviacijai, nors yra padaryta išimtis trečiųjų šalių e, atžvilgių, o dabar mes e, kalbam apie pasaulinę rinkos priemonę, tad mes neturim e, tvirtos pozicijos. Uh, Taip, mes iš tikrųjų sutinkam visi, kad turim sustabdyti tą laikrodį į priekį einantį. Ir e, kai kurie pakeitimų siūlymai per daug jau plačiai už, užgriebę. Ir galbūt vėlgi būtų pasvarstyti, ar tie dviejai metai, kurie numatyti sektoriui, jie bus pakankami. Bet to yra 921 šalis pasirašiusi į kavo susitarimą, mes esam tik tai e, vienas tam tikras blokas, bet reikia atsižvelgti į tuos kitus šimtus šalių požiūrį. Jeigu mes į tai neatsižvelgsim ir vis dėlto parengsim rezoliuciją, mes neturėsim pasaulinės rinkos priemonės ir tikrai trečioms šalims mes negalėsim primesti savo būtent sistemos. Nes matėm, kas buvo per pastaruosius metus ir, ir dėl to štai atsidūrėm šitoj padėty, kai dabar IKAO pasiūlė priemonę. Dar porą kitų dalykų iš tikrųjų labai gerai E, kalbėti apie tai, kad e, vėlgi reikėtų dirbti kartu su IKAO, bet labai svarbu palaikyti gerą dialogą e, su IKAO per komisiją, tad komisijai pritariu, komisija iš tikrųjų pasiekė nemažai labai gerai atstovaudama ES tarptautiniu lygiu, IKAO lygiu. Uh, atsargiai turėtume elgtis ir dėl štai ko, mes, kaip mes panaudosim pajamas gautas iš kvotų pardavimo, nes būtume per ambicingi, manydami, kad valstybės galėtų paimti ten tas gautas pajamas iš pačių oro bendrovių ir kad tuos pajamos esą bus panaudojamos kovai su e, klimato kaita. Aš manyčiau, kad tos gautos pajamos turėtų būti tiesiog skirtos tam tikriems dalykams - judinti aviacijos sektorių, atnaujinti jį, kad jis pasidarytų atskaitomingas ir galiausia. Neverta e, tikėtis, kad mes dabar galėsim toliau tęsti tą ETS sistemą tokią, kokia ji yra, galbūt komisija ir tiki tuo, tačiau ji nepasiteisino, bent jau e, jungtinė karalystė, nežinau, ar mes dar būsim, ar ES, ar ne, galbūt po poros metų jau būsim trečioji šalis, tačiau noriu pasakyti, kad mes turėtume labai atsargiai e, reikšti savo pageidavimus ir, ir dėl, turėtume būti atsargus su savo ambicijomis, nes nereikėtų pamiršti JAV, Kinijos, kitų didelių valstybių, kad reikia, reikėtų ir jas tada pritraukti į savo pusę. Na, o dabar EKR, e e, socialdemokratų, kitos frakcijos mane, kad e, būtent dėl to, kas čia mano pranešime išdėstyta, kad mm, tikrai turėtume laikytis tokio požiūrio. Mes turėtume praktiškai elgtis ir padaryti tam tikras išvadas mm, ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komisijai. Poniai Graf, komisijos vardu pasisak... pasisakančiai. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Girling, už pranešimo projektą. Ačiū kartu už jūsų darbą, kurį nuveikėt įtraudami e, įtraukdami aviacijos e, sektorių ir vairius elementus į ETS sistemą. Ačiū kartu šešėliniams pranešėjams. Kaip jūs žinot, Komisijos pasiūlymas pasirodė po ICAO rezoliucijos, e, kuria e, sukūriama Korsija sistema. Europos Sąjungos e, taip ambicijos buvo didelės ir tikrai mes sveikinom tokį ICAO žingsnį, kaip didelį žingsnį, ypač po Paryžiaus susitarimo patvirtinimo, kur numatytas dviejų laipsnių neviršymo tikslas ir minimos, minimi tam tikri sektoriai. Bet šį rytą buvo paminėta ir tai, kad IKAO rezoliucijos prieimimas tai buvo pats tik pirmas žingsnis. O dabar daug tos rezoliucijos elementų reikės įgyvendinti ir būtent iš jų matysim, kiek toji priemonė ar mechanizmas pasiteisins. Aš turiu galvoje pirmiausia taisyklių rinkinį, dėl kurio dabar labai aukštų lygių į kavo deramasi. Tas taisyklių rinkinys bus labai svarbus, kalbant apie visą mechanizmą. Paminėsiu kartu MRV, apie įvairius registrus, kartu poreikį mm, dvigubos apskaitos vengti. Visą tai labai svarbu. Labai svarbus dalykas, kaip visi žinom, bus skaidrumas, mm, kuris bus susijęs su mechanizmo veikimu greta visų mano paminėtų elementų. Tad mes apie tai labai nedviprasmiškai kalbėsim Monrealėje. O dabar dėl klausimo, kas vyksta Monrealėje. Tai, kaip jau sakiau, dėrybos tebe vyksta, dėrybos vyksta, kol kas ekspertų lygių, labai greitai dėrybos persikels į politinį lygį, vadinamoje e, valdysenos grupėje. Ir turiu pasakyti, kad padaryta jau nemenka pažanga tam tikrais svarbiais e, elementais, tačiau nemažai atvirų klausimų tebe lieka didelių išbandymų. Todėl labai svarbu ES kalbėti aiškiai ir tvirtai. Turiu galvoje e, kompensavimo kokybę ir kitus dalykus. Visa tai mums labai svarbu. Kol kas sunku suvokti visą svarbiausių IKAO viso šito proceso partnerių pozicijos vaizdą. Nes, kaip sakiau, kol kas dėrybos, diskusijos vyksta ekspertų lygių ir kol kas tokios šalis kaip Kinija gana tyliai laikosi. Buvo pritarta e, tiesiog rezoliucijos tikslui CO2 neutralumui iki 2020 metų, tačiau kyla klausimas, ir dėl ICAO kompetencijos kalbėti apie tų vienetų kompensavimo dalykus. E, ICAO buvo kalbama apie standartus ir kartu apie biologinio kūro klausimus. Tad turėsim palaukti šiek tiek ilgiau, kad geriau suvoktume kaip elgsis didelės valstybės, kokius, kokių įstatymų jos imsis, jos turbūt lauks, kol tam tikri proceso žingsniai bus žengti. Tad mes turėsim šiek tiek palaukti, žiūrėti, kaip didelės valstybės laikosi prisimtų įsipareigojimų. Tad taisyklių rinkinys ir įgyvendinimas šalių lygių svarbiausi dalykai kol kas. Jūs turbūt matėt, kad komisijos pasiūlymų mes atsižvelgiam į šį kontekstą ir kartu e, tiesiog sudarėm sąlygas e, e, toliau tęsti darbus į KAO dėl būtent to mechanizmo taikymo srities. Tai bus svarstoma asamblėjoje generalinėje ir po to tada bus sprendžiama, kada atlikti peržiūrą, kai jau susidarysim visišką vaizdą apie korsėją mechanizmo, korsėją mechanizmo įgyvendinimą. Dar norėčiau paminėti vieną svarbų dalyką mes visi jį suvokiam, mums jis tikrai labai svarbus. Būtent mes turėtume kuo sklandžiau priimti, patvirtinti pasiūlymą. Nes jeigu tas pasiūlymas formaliai bus nepriimtas tinkamu laiku, tai tada vėl kalbėsim, grįšim vėl į tą visą apripti su visais galimais padariniais. Ir tai paveiks, aišku, į kao procesą. Aišku, komisija dės pastangas, kad e, e, parlamente ir taryboje pasiūlymas būtų kuo greičiau ir sklandžiau priimtas. Kitas dalykas. Dabartinė ta išimtis galbūt leis ES tvarkytis per ateinančius metus, tad e, prisidėti prie tarptautinių procesų ir toliau turbūt bus įtraukiami kartu ir e, tarptautiniai skrydžiai, bet aišku, reikės įvertinti būdus, kaip e, bus galima vertinti išmetalus iš e, vidaus ir tarptautinių skrydžių, atsižvelgiant į 2000. 30-40 metų tikslus. Ir šiame kontekste pasakysiu, kad mes tiesiog e, patariam e, neskubėti, nes priežingų atveju mes tiesiog susivaržysim savo rankas kai bus atliekama mechanizmo peržiūra, neturėtume pamiršti, kad galim keisti tam tikrus veiksnius, kai renksim mechanizmo peržiūrą. Na, dar galiu pasakyti, kad mes palankiai vertinam pakeitimus, kuriais, kurie skirti peržiūrai atsižvelgiant į ateities režimą, bendrą ETS režimą. Ir ETS visos taisyklės per ateinančią peržiūrą po 2020 metų turės būti įvertintos. Kol kas dar anksti, tik tai išskyrus linijinį mažinimo faktorių, tai yra labai svarbus e, apčiuopiamas rodiklis tiek e, sektoriaus veikėjams, tiek uh, E, veiksnys, e, kalbant apie artimiausius tikslus. Tad tiek. O dabar jūs toliau galite kalbėti apie kitus pranešimo aspektus. Pone Gerling. Um, time, will... Ačiū pirmininkė. Aš smulkiai užsirašiau visų pasisakymus, bet laiko jau nebėra, tad į viską nereaguosiu. Noriu tiesiog pasakyti, kad šešėlinių pranešėjų grupė yra tikrai tvirta ir puikia. Bendradarbiavimas labai geras. Manau, kad yra problemų susijusių su kursė tikslų gyvendinimu. Ir aš nematau jokios kitos alternatyvos negu mano išdėstyto požiūrio. Yra tik viena alternatyva, tai yra grįžti atgal taikyti ES, ETS. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar niekas to nesiūlo. Manau, kad IKAO tai turi vertinti kaip itin teigiamą ES žingsnį. Aš viliuosi, kad jie sutiks pateikti mums tą informaciją, kurios mums labai reikia tam, kad būtų užtikrinamas skaidrumas tikiu, kad judame teisinga kryptimi ir lauksiu pakeitimų iš kolegų. Dėkoju. Tuo ir baigsime diskusijas. Pakeitimus galima teikti iki birželio 7.11 valandos. Envi balsavimas Liepos 11 dieną. Tai tiek šiandien. Dėkoju už dalyvavimą.